parama skiriama mūsų piliečių vardu ir skirta piliečiams, o ne, bent, ne vien tik bendrovėms. Ir tai yra mūsų sprendimų šerdis. Ačiū, diskusija šio klausimu baigta. Kitas darbo atvarkės klausimas yra pono Tarabelos pranešimas vyrų ir moterų lygybė ES 2009 metai. Ir pirmiausia, suteikiu žodį pranešėjai, ponui Tarabelai. Prašau, jūs turite keturias minutės. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, pirmiausia noriu pasveikinti Europos komisiją parengus puikų pranešimą. Tas pranešimas tarp, dėl vyrų ir moterų lygybės, kurį mes priimam kasmet, yra ypatingas. Aš šiame komitete, moterų teisų komitete esu tikrasis narys ir pirmą kartą teikiu šio pobūdžio pranešimą. ES supurtė ekonominė, socialinė ir finansų krizė. Kodėl aš kalbu apie tos krizės poveikį moteriams? Pirmiausia, tenka konstatuoti, kad vyrai krizės pradžioje patyrė daugiau atleidimų iš darbo, tačiau tai yra normalu, nes jie daugiausia dirbo sunkiosios pramonės srityje, tačiau paskui matėme, kad vienodai kilo vyrų ir moterų nedarbas. Dešimtie valstybių narių e, daugiau nuo nedarbo kenčia moteris. Moteris dažniau dirba nepilną darbo dieną. Manyčiau, kad reikėtų pateikti valstybėms e, tikslių statistinius duomenys dėl vyrų ir moterų užimtumo. Paskui valstybės narės turėtų atlikti poveikio analizę, kad būtų galima e, taikyti biudžeto griežtą politiką, siekiant užkirsti kelią tam, kad moteris pernelyg nenukentėtų nuo tos krizės matome, kad moteris patiria e, smurtą. 25 procentai moterų patiria smurtą gyvenime, 10 procentų patiria seksualinį smurtą. Maničiau, kad vyrai taip pat turėtų imtis daugiau veiksmų, kovodami su smurtu prieš moteris. E, pirmininkaujantį valstybę ES nusprendė kovoti su smurtu prieš moteris ir paskelbti tą tikslą prioritetu. E, buvo įsteigtas net stebėsenos centras, ir e, situacija kovojant su smurtu prieš moteris yra stebima centralizuotai. Aš remiu šios veiksmus ir manyčiau, kad reikėtų paskelbti e, tam tikrus metus kovos su smurtu prieš moteris metais, kad visos valstybės narės įsisamonintų, koks šis klausimas yra svarbus ir kad jį paskelbtų prioritetų užimtumas. E, moterų yra daug darbo rinkoje, 59 procentai moterų šiandien dirba. E, Lisabono strategijoje yra kalbama apie tikslą 60 procentų dirbančių moterų. Valstybėse narėse skirtumai tebelieka dideli, tiek kalbant apie užimtumą, tiek apie darbą, už, tiek apie darbą užmokestį. E, Kviečiu valstybės narės vienodai e, taikyti, tolygiai taikyti vienodo požiūrį moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos ir tie principą. E, taip pat kvieščiau vienodai e, skirti dėmesio vyrų ir moterų skirimui atsakingus postus įmonėse. Maničiau, kad reikia atsisakyti tokių seksistinių požiūrių. Aš susidūriau su atveju, kad moteris turėjo e, atsisakyti tikslo vairuoti autobusą, kadangi žmogus, kuris ją mokė šio amato, ją tiesiog menkino, niekino, kol jinai to darbo atsisakė. Uh, Aš manyčiau, kad Europos komisiją turime pakviesti kartu su valstybėmis narėmis e, informacinę kampaniją vykdyti šiuo klausimu. Moteris turi taip pat išlaikyti teisę į reprodukcinę laisvę ir e, laisvę disponuoti savo kūnų. Moteris ilgai kovojo su šio, e, už šį reikalą. Daugelį šal, kai kuriuose šalise dar yra draudžiamas abortas. Aš manau, kad moteris turi turėti teisę kontroliuoti savo reprodukcinę teisę ir teisę tvarkyti savo kūną. Um, kai dėl tėvystės atostogų vyrai turi teisę nuo pat pirmos dienos uh, dalyvauti gimus kūdikiu šeimos gyvenime. Uh, yra numanytos ES lygių tėvystės atostogos, motinystės atostogos ir tėvystės atostogos turi būti siejamos. Uh, moterų reikalų komitete uh, E, šį pranešimą sveikino visų frakcijų atstovai. Moterų reikalų komitete šiam pranešimui buvo pritarta reikšminga balsų dauguma, tad kviečiu visus kolegas paremti trečiadienį mano pranešimą, kai dėl jo bus balsuojama. Dėkoju. Nuri. Thank you, Mrs. Harbella. Commissioner Spiedler. Madame la Présidente, Pone pirmininkė, ponios ir ponai deputatai. <clears throat> Na, komisija palankiai žvelgia į pranešimą dėl moterų vyrų lygybės ES 9 metais. Dėkuoju ponui pranešėjai, ponu Tarabelą, už jo paramą, kurią išreiškė parlamento vardu. Komisijos metodams skatinantiems moterų vyrų lygybę lyčių lygybė yra esminė vertybė ES. Tai yra būtina sąlyga siekiant įgyvendinti augimo tikslus, užimtumo tikslus, socialinės sąnaudos tikslus ES. Na, tuo remiantis ES sukūrė tikrą vyrų ir moterų lygybės politiką. Na, pažanga šioje srityje tikrai yra nediskutuotina, tačiau vis tik tai dar likę nemažai nuveikti. Komisija pritarė pranešėjo nuomoniai, kad yra labai svarbu toliau tęsti, dėti visas pastangas. Per kadenciją lyčių lygybė buvo vienas svarbiausių, man, man labiausiai rūpėjusių klausimų. Per pastarosius metus komisija tikrai buvo įsipareigojusi sukonkretizuoti moterų vyrų lygybės klausimas, buvo parengtas gairės ir gyvendinant šią gairės komisija ėmėsi ne vienos svarbios iniciatyvos. Kaip pavyzdį pateiksiu tris. <clears throat> Komisija pasiūlė veiksmus, konkrečius veiksmus kovai tarp kovai su atlyginimu skirtumu tarp vyrų ir moterų. Šitas atlyginimų skirtumas yra tikrai nepriimtinas. 2010 metais komisija parengs pranešimą, <clears throat> kuriame išnagrinės Europos šalių teisės aktų veiksmingumą kovojant su uh, mm, atlyginimų skirtumų tarp vyrų ir moterų. Ir komisija atsižvelgs į parlamento rezoliucijoje pateiktas įdomias, vertingas idėjas. Devintais metais buvo pradėta informacijos kampanija, kuria buvo siekiama mobilizuoti visas susijusias šalis, galinčias padėti kovoti su atlyginimų skirtimu. Ši kampanija buvo sėkminga ir dėl to bus protesta ir 2010 metais. Per savo kadenciją aš taip pat siekiau paskatinti geresnį moterų atstovavimą ekonominėme ir politinėme šalių gyvenime. Šiuo atžvilgiu aš 2008 <clears throat> metų birželio mėnesį įsteigiau uh, moterų mm, dalyvaujančių politinių sprendimų priimėme tinklą. Tai yra įdomios mintys. Dar vis tik tai daug pastangų reikia dėti dėja, ypač nacionalinių lygių, nes tik 24, 24 procentai moterų uh, yra tarp parlamentarų, tarkime, ar įmonių sektorija. Ten yra mažiau nei 11 procentų moterų dirbančių įmonių valdybos sudėtyje. Taigi, trečia svarbi iniciatyva yra Europos vyrų ir moterų lygybės instituto sukūrimas. Aš džiaugiuosi, kad šiandien, nepaisant na, tokio galbūt lėtesnio įsibėgėjimo nei planuota, vis tik tai institutas jau pradėjo savo veiklą Briuselėje ir jau ten įsikūrė, susirado patalpas taip pat ir Vilniuje. Na, komisija tikrai mato, kaip šita neligybė blogai atsispindi visame užimtumo sektorije ir žinome, kokia yra rizika, jeigu moteris praranda darbą moteris sunkiau susira... turi mažiau galimybių susirasti darbą jį praradusi. Taigi, ponės ir ponai, per savo kadenciją aš buvau įsipareigojęs pagerinti profesinio ir šeiminio gyvenimo derinimo galimybės. Ir pranešime taip pat prabėžime, kad yra labai svarbu, kad tėvai turėtų taip pat galimybės vaidinti svarbesnį vaidmenį šeimos gyvenime. Dėl šios priežasties aš paprašiau savo tarnybų atlikti tyrimą dėl to, kokių kaštų turėtų ir kaip būtų veiksminga atitinkamo komisijos iniciatyva, skatinanti būtent tėvų didesnį dalyvavimą šeimų gyvenime. Komisija tikrai dės ir daugiau, toliau dės daug pastangų su, ir tikrai parodys didelę politinę valią šią, šią kryptimį. Tikrai reikalingas labai svarb, geras bendradarbiavimas tarp komisijos ir parlamento. Tai yra faktiškai esminis e, veiksnys siekiant pagerinti moterų ir vyrų lygybės situaciją. Tai nėra sav, tikslas savaime. E, jis turės didelį poveikį viskam, visame kame. Ir užimtumo srityje, ir socialinės sanglaudos srityje. Pavyzdžiui, ačiū Jums visiems uždėmesi. Grazie, komisario. Adesso la... Ačiū, ponė komisarė. Suteikiu žodį frakcijų atstovams. Pirmiausia, EPP frakcijos vardu Dvi minutės kalbės ponia Liuling, prašom. Pone pirmininkė, moterų teisų komitetas, kurio posėdinė dalyvavo 6 nariai iš 33, e, balsavo e, tik tai šešių balsų persvarą už šį pranešimą. Negalėčiau pasakyti, tai yra labai didelė balsų dauguma. Be abejo, kovoti su diskriminacija reikia, nes diskriminacijos vyrų ir moterų lygybės rytie dar esama. Europos Sąjungos teisės aktų šis rytie pakanka nuo 75 metų. O tai kodėl ta diskriminacija tebesitėse? Todėl, kad direktyvos yra arba netaikomos, arba diskriminuojami asmenys nesiskundžia, jie nesiekia ginti savo teisių teisme. E, kam prašyti vis naujų ir naujų direktyvų, e, siekiant sumenkinti tai, kas jau egzistuoja. Egzistuojantis juridinis arsenalas yra pakankamas, jeigu jį tik tinkamai taikytų vyriausybė, socialiniai partneriai ir jeigu tai būtų pasitelkiama kasdieniniam profesiniam gyvenime. E, gana skūstis pasitelkus e, tas e, įprastinės frazes apie moteris patiriančią skurdą, smurtą, mušamas, kreužiamas ir panašiai. Maničiau, kad gana. Blogiausia yra tai, kad šlovinama socialinė ir solidari ekonomika ir bandoma įteikti, kad moterų teisų gynimas šioje srityje parodytų, kokie socialinių požiūrių teisingi esame. Maničiau, kad reikėtų mąstyti šiek tiek kitaip, nes moteris liktų uh, amžinai skurde ir kartais jos ir šiaip atsisako tikslo ginti savo teisės ir tiesiog uh, skursta. Moterų teisų hartiją siūloma kurti. Vėlgi, siūloma uh, papildomai ginti moterų teisės, bet juk egzistuoja žmogaus teisų hartija. Siūloma kurti taip pat ir stebėsenos centrą, kuris uh, stebėtų, kaip kovojama su smurtu prieš moteris. Aš manyčiau, kad vėlgi e, dubliuotų savo veiklą šis centras su moterų teisų institutu moterų teisių komitetas galėtų imtis konkretesnės veiklos. Gaila dėl kai kurių kolegų užsispyrimo, kurie kiekvienu atveju e, kalba apie tokius dalykus kaip e, abortas siekiant apsaugoti moterų seksualinę sveikatą. Ar nekeista? E, aš manyčiau, kad pirmiausia reikia skatinti geresnę informaciją ypač skirta jaunoms merginoms, kad jos gautų informaciją dėl kontracepcijos. Kai aš buvau jauna mergina, tokios informacijos nebuvo, šiandien jos yra. Laikas padėti merginoms susigaudyti, kad nepageidaujamo neštumo jos išvengtų, o neturėtų tiesų kelią ir galimybę neštumą nutraukti. Taigi, ponė Tarabela, aš manyčiau, kad kolega atliko puikų darbą, bet jis pasidavė kai kurių komiteto narių ekstremizmų. Užtat ir parengė tokį pranešimą, kokį parengė. Ačiū. Ačiū. Socialistų ir demokratų frakcijos vardu Garcia Perez pusantros minutės. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Tarabelai už jo padarytą darbą rengiant pranešimą. Noriu padėkoti kolegoms, kurie prisidėjo prie pranešimo rengimo prieš metus. Aptarnėjama labai panašų pranešimą į šiandieninį. Deja, turime ir vėl pabrėžti, kad reikia vėl dirbti tais klausimais, kuriuose nepasiekėme pakankamai pažangos, pavyzdžiui, lyčių lygybė, smurtas prieš moteris, kuris egzistuoja ne tik Europoje, bet visame pasaulyje. Taip pat ir mokesčių, tai yra atlyginimų skirtumai, reprodukcinės sveikatos teis, teisės šeimos ir darbinio gyvenimo e, derinimo klausimas, pažeidžiamų grupių klausimas, pavyzdžiui, neįgalių moterų ar moterų gyvenančių kaimo vietovos, vietovėse. Šios temos aptarinėjamos kasmet ir pažangos jokios nėra. Noriu pateikti vieną faktą. Tik 3 iš 27 valstybių narių e, yra, kur daugiau kaip 40 procentų moterų yra parlamente. Šioje srityje reikia dar padirbėti, reikia siekti moterų ir vyrų lygybės. Pirmininkaujant Ispanijai, tai bus vienas svarbiausių prioritetų - moterų ir vyrų lygybė. Mes tai darome taip pat ir ateities kartoms. Turime dar daug ką padaryti, turime užsibriežti didelius tikslus, kurdami politinės priemonės, kad moteris ES turėtų tokias pačias galimybės kaip ir vyrai. Labai ačiū. Liberalų frakcijos vandu, ponia Infeld, dvi minutės. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, allereerst complimenten aan de... Pane pirmininkė, pirmiausia, sveikinu poną Tarabėlą pranešėją. Norėčiau pradėti nuo keletų dalykų, kuriems negaliu pritarti. Pone Tarabela, ekonominės krizės poveikis moterims. Maničiau, kad mūsų viešieji finansai e, būtų sanuojami. Moteris yra tuo suinteresuotos. Tad kalbėti apie valstybės skolos didinimą šiame kontekste nederėtų net moterų labui. Vėlgi, yra dalykų, kurie skamba lyg ir gražiai, tačiau nėra visai naudingi. Aš manyčiau, kad turime imtis ryštingų priemonių. Yra siūlomi dalykai, kurie galėtų būti įdomus. Pavyzdžiui, nuoroda į vienišus tėvus auginančius vaikus. Mes turime europinę šeimos politiką. Viena iš trijų šeimų yra tokia, kur vaikus augina vienas iš tėvų. Tai yra tie žmonės, kurie dažnai diskriminuojami socialinio saugumo požiūrių, dėl mokesčių požiūrių, e, būsto požiūrių ir panašiai. Antra, ponė Liuling, labai džiaugiuosi jūsų nuoroda į seksualinę ir reprodukcinę sveikatą. E, galimybę e, nutraukti neštumą laisvą valią ir nemokamai. Aš norėčiau pasakyti, kad Luksemburgė gal kitaip ir situacija geresnė, bet mano šalyje ta problema tebelieka. Krikščionys demokratai uh, skelbia savo dogmas sunkindami šią patirtį mes turime informuoti savo šalies jaunus žmonės ir dėl to aš jums visiškai pritariu, gana to dviveidiškumo. Nereikia smerkti moterų dėl to, kad jos nutraukė neštumą. O kai dėl kovos su smurtu prieš moteris, džiaugiuosi Ispanijos pirmininkaujančios Europos Sąjungoje iniciatyva paskelbti šį tikslą prioritetu dar nepakankamai daug žmonių suvokia, kad, žm kad moteris dažnai kenčia nuo būtinio smurto, pavyzdžiui. Dėkoju. Grazie per il gruppo verde. Ačiū. Žaliųjų frakcijos vardu. Kolega Kornelysen, dvi minutės. Ačiū, ponia pirmininkė. Europos parlamentas yra santykinai jaunas ir beveik turime naują Europos komisiją, Pirmą kartą beveik balsuojame dėl veiksmų, kurių nori, kad būtų įmamasi e, moterų ir lyčių lygybės komitetas per ateinančius metus. E, žalieji yra beveik patenkinti šiuo gana progresyviu e, pranešimu. Jame pilna planų, kuriuos norime, kad jie būtų įvykdyti. Na ir kad šiuo teisėkuros aktu stengiamės e, panaikinti tą skirtumą tarp e, moterų ir vyrų, ypač raginant patvirtinti tėvystės atostogas. Taip pat e, norime, kad būtų priimta ta, ta norvegų praktika, kai skiriami, skiriamos direktorių valdybos. Žaliai taip pat nori, kad būtų atsižvelgiama į tai, ką krize padarė moteriams, kokias pasakmes ji turi moteriams ir skirtumai tarp vyrų ir moterų šią prasme yra taip pat e, skirtingi. Labai tikimės, kad Europos parlamentas pademonstruos drąsą ir pasirengimą kovoti su moterų diskriminacija ir patvirtins konkrečius planus, kurie duotų rezultatų balsuodamas už šį pranešimą ir mes tikimės, kad komisija imsis veiksmų atitinkamai pagal mūsų norus. Ačiū. Ačiū. Europos konservatorių ir reformatorių vardu ponas Šimanski. Ponios ir ponai, šis pranešimas siekia popularizuoti abortus ir iš tikrųjų pažeidžia tam tikrų valstybių narių teisės į kompetenciją tuose srityse. Nereikia žvelgti labai toli. Netgi mažame Belgijos miestelėme galima pamatyti, kaip e, žudomi negime, e, negime žmog, žmogeliai. Todėl Europos e, teisės leidėjai turėtų daryti viską, kad sumažėtų abortų skaičius. Pastaruoju metu mes nutolstame nuo humanizmo, leisdami abortus, todėl turime apie tai pagalvoti prieš balsuodami už šį dokumentą. Ačiū toliau GUE NGL vardu, pane Figureido. Pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, kaip demonstruoja tikrovė ir patvirtina Eurostatas, Europos ekonominė ir socialinė krizė turi rimtą poveikį moteriams, jų nedarbas didėja, atlyginimas tarp vyrų ir moterų skiriasi ir tas skirtumas vis didėja. Jis dabar sudaro daugiau kaip 17 procentų, tai yra Europos vidurkis. Ir skurdas dėl mažo atlyginimo, taip pat ir mažesnių moterų pensijų yra problema, taip pat joms sunkiau pasiekti e, geras viešasias paslaugas, tai kelia skurdą, smurtą, prostituciją ir įvairią, įvairią, įvairialypę moterų diskriminaciją, kurios, tų moterų, kurios yra pažeidžiamoje situacijoje. Aš noriu pasveikinti pranešėją parengus gerą pranešimą. Aš noriu, kad atkreiptumėme ypatingą dėmesį į moterų socialinę ekonominę padėtį. Rengdami ES tektus turime atkreipti dėmesį į jų poveikį, e, kad ši neligybė ir diskriminacija nepablogėtų, kad būtų siekiama socialinio progreso, o ne žengiama atgal kad galėtume apsaugoti motinystės ir tėvystės socialinį vaidmenį. Turime žmogiškojo, žmogiškos strategijos siekdami socialinio progreso, kad būtų dėmesys pirmiausia skiriamas e, darbo vietų kūrimui ir socialiniai įtraukai. Turime žengti žingsnį į priekį, kad pagerintume daugumos moterų padėtį, įskaitant ir e, lytinės ir reprodukcinės veikatos teisų sritį ir baigti tą vaidmenystę su abortais. Europos e, Laisvės ir demokratijos e, frakcijos radu ponas Batinas. Ačiū ponia pirmininkė. Yra tokia ideologija, kuri stiprėja, kuri dėsto, kad egzistuoja neligybė tarp moterų ir vyrų. Sakoma, kad moteris turi žemesnį statusą ir kad pagal paveldim, paveldėjimo teisę vyro teisė turi būti didesnė už moters. Sakoma, kad teisme dvi liudininkės turi e, liudyti prieš vieną e, vyrą. Sakoma, kad teismuose reikia keturių vyrų, kad būtų nus, nus, e, nuteistas vyras, tačiau moters e, liudėjimas nepriim, nepriimtinas netgi išžagintos moters. Ir tie keturi e, vyrai turi būti musulmonai, o ne, ne musulmonai. Taigi, supratote, aš kalbu apie šariato įstatymus. Kai kurie musulmonai mano, kad savižudžiai gauna 72 nekaltas mergelės dangoje. Tai atrodo, kad tai yra tiesiog baisus lyčių diskriminavimas. Britų vyriausybė jau kai kuriuose teismuose pripažįsta šariato įstatymą, o poligamijoje gyvenančios moteris e, laikomas priklausomomis ir e, remtinomis. Taigi atrodo, kad mes grįžtame iš šešto amžiaus Arabiją. Jeigu norime visų lyčių lygybės, atskiros vyriausybės valstybės narės negali pripažinti šariato įstatymų jokia forma. Grazie per i non iscritti. Ačiū. E, nepriklausomų frakcijos vardu. Ponas, ponė Vertman. Ačiū, mėly kolegos. Na, daug daugiau moterų dalyvauja darbo rinkoje, tačiau kokybė nėra kiekybės atitikmuo. Moteris dažniausiai dirba nepilną darbo dieną arba tuose darbo vietose, kuriams ypač dabar kelia pavojų krizė. 70 procentų moterų yra baigusios aukštasias mokyklas, tačiau joms daug kliūčių kyla jų karjeros metu. Ir būtina tų minimalių taisyklių kažkokių, tai pagerinti, tarkime, motinystės atostogų sąlygas, pada, padidinti e, vietų lopšeliuose ir darželiuose skaičių, tai tikrai padėtų e, galbūt e, sulaužytų tam tikrus stereotipus ir padidintų tą lygybę, kurios mes siekime. Ačiū. Dabar kiti e, įsirašę kalbėtojai. Visų pirma, kolega Bauer, dvi minutės. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš esu įstikinus, kad ponas Tarabela tikrai man atleis, jei jam nepadėkosiu, nes visų pirma noriu padėkoti ponui Špidlai, kuris čia atvyko pas mus, jau dalyvaudamas paskutinį kartą komisaro pozicijoje. Noriu padėkoti ponui komisaru už jo įsipareigojimą. Jis tikrai buvo moterų gynėjas, moterų vaidmens darbo rinkoje gynėjas ir moterų e, lygybės skatintojas. Na, o dabar grįžtu prie pranešimo. Turiu du klausimus. Visų pirma, tas skirtumas tarp vyrų ir moterų atlyginimų. Mano turimi skaičiai kalba apie daugiau nei 17 procentų tą skirtumo dydį. Jeigu padėtis gerėja, ji gerėja tik tai labai lietai. Taigi iš tikrųjų skaičiai realiai yra netgi blogesni nei prieš dviejus metus. Jeigu žiūrėsime į kasdienę situaciją, tai trumpalaikėje perspektyvoje tikrai nepasieksime jokio pagerėjimo. Na, o tai iš tikrųjų nepriimtina. Ypač nepriimtina tai, kad tas atlyginimų neligybė ypač akivaizdi, e, kalbant apie tas moteris, kurios grįžta į darbo rinką po gimdymo atostogų ir ypač žvelgiant į dabartinę krizės situaciją, tai ši padėtis dar blogėja. Aišku, tas skirtumas lik ir draudžiamas įvairiomis taisyklėmis, jūs taip pat kalbėjote apie teisės aktus 75-ųjų Na, bet jei ta direktyva ir yra priimta, ji, reikia pripažinti, yra visiškai neveiksminga. Ir aš džiaugiuosi, kad ponas Špidla paminėjo, kad mes galime tikėtis iš komisijos svarbaus pranešimo per 2010 metais, pranešimo, kuriame komisija mums paaiškinti, ką ji rengiasi daryti, kad tie teisės aktai taptų veiksmingesni. Ir jeigu leisite, pasakysiu dar vieną pastabą dėl moterų E, lygybės hartijos. Aš manau, kad reikėtų padidinti jau dabar egzistuojančių teisės aktų veiksmingumą. Tai visuomet yra geriau nei kurti e, naujus visiškai neveiksmingus įstatymus. Ačiū. Dėkui. Kolega Estrela, pusantros minutės. Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu pirmiausia padėkoti pranešėjai už puikų darbą. Manau, kad e, tikiuosi, kad pateikti pasiūlymai e, bus patvirtinti. Kovos su skurdu ir socialinė atskirtimi metais matome, kad e, skurdo veidas vis dažniau gauna moters veidą. 80 milijonų iš skurdžiai gyvenančių žmonių e, yra Europoje, tarp jų yra daugiausia moterų ir vaikų. Ir ekonominės krizės situacijoje e, nukenčia labiausiai moteris, joms sunkiausia rasti darbą ir jos lengviausiai praranda darbą. Be to, skirtumas tarp atlyginimų 2004 metais e, buvo 15 procentų, o 2009 metais yra 17 procentų. Taip pat noriu pabrėžti E, keletą klausimų ir noriu paprašyti kolegų paramos juos sprendžiant. Tai yra Europos moterų teisų hartijos sukūrimas yra labai reikalingas. Direktyva dėl kovos su visų smurtu prieš moteris e, direktyva yra labai reikalinga. Reikia įtraukti į ES teisės aktus tėvystės atostogų klausimą, e, atostogos, kurios yra taikomas daugelėje valstybių narių. Turime sukurti pusiausvyrą šiuo klausimu ir skatinti žmonės susilaukti vaikų. Galiausiai noriu padėkoti ponui Špidlai už jo atliktą darbą skatinant lyčių lygybę ir padėkoti už jo bendradarbiavimą su Europos parlamentu. Dėkoju, komisarė. Ačiū. Toliau ponia Parvanova, Alde frakcijos vardu. Dvi minutės. Pone pirmininkė, kolegos, aš taip pat norėčiau pasveikinti pranešėją. Esu įsitikinusi, kad šis pranešimas pateikia reikalingus ir tinkamus atsakymus dėl diskriminacijos prieš moteris. Man tai reiškia naują įsipareigojimą užtikrinti lyčių lygybę Europoje ir gerinti moterų socialinį ekonominį statusą, ypač naujosiose valstybėse narėse. Turime atsižvelgti į tai, kad būtent institucijos priima sprendimus dėl moterų ir vyrų prieigos prie išteklių. Man atrodo, kad labai svarbu užtikrinti, kad moteris gali taip pat priminėti sprendimus versle ir politikoje, jos turi būti atstovaujamos direktorių valdybose ir turi turėti tas pačias galimybės siekti karjeros kaip ir vyrai, ypač po to, kai jos grįžta į darbą po motinystės atostogų. Mums reikia institucinio mechanizmo, kuris išjudintų nuoseklę politiką sprendžiant šią problemą nes lyčių diskriminaciją galima paveikti tik tai per teisėkros pasiūlymus, per strateginės priemonės ir taikant nusekles reformas. Turime užtikrinti lyčių lygybę, įskaitant ir teisę gauti vienodą atlyginimą už tą patį darbą, taip pat ir lygybę naudotis visais ištekliais. Mes, Europos parlamentas, kartu su Europos komisija turime skatinti valstybės narės, pilietinę visuomenę imtis veiksmingų priemonių šią prasme. Aš esu įsitikinusi, kad moteris gali priiminėti veiksmingus politinius ir ekonominius sprendimus ir skatinti augimą, gerą valdymą savo šalyse. Šia prasme, lyčių lygybės skatinimas yra teisingas kelias, brendant iš ekonominės ir, ekonominės ir socialinės krizės ir teisingas būdas spręsti demografinės krizės problemą. Ačiū. Pone Brantner, vieną minutę. Um, like to... Norėčiau pabrėžti du pranešimo aspektus, kurie yra ypač svarbus mūsų frakcijai žaliesiems. Norėčiau tai iškelti naujai komisijai. Tikiuosi, kad komisarė jūs perteiksite šiuos komentarus naujam komisarui. Du dalykai. Pirmiausia, tai yra seniai e, reikalaujama direktyvos peržiūra dėl vienodų atlyginimų. Tai yra labai svarbu moteriams visoje Europoje. Toks atlyginimų skirtumas yra nepriimtinas. Dabar jau 2010 metai ir pats laikas tą skirtumą panaikinti, reikintis naujų veiksmų Jūs, ponia Špidla, pripažįstate, kad reikia naujų teisinių veiksmų. Ir e, jūs, mes laukiame komisijos pasiūlymų dėl tų, pasiūlymų, dėl tų veiksmų per šią e, parlamento kadenciją. Kitas klausimas yra susijęs su teisė į tėvystės atostogas. Čia norėčiau pabrėžti, kad pranešimai ir prašymas yra skirtas lygybei tarp moterų ir vyrų. Mes norime lygybės ir vyrai, vyrams, kad jie galėtų pabūti su savo vaikais, kad jie galėtų uh, jeigu nori prisimti atsakomybę už juos. Ir mums reikia galimybių tai pasirinkti tiek moteriams, tiek vyrams, kaip dirbti, kaip e, gyventi, kaip rūpinti savo šeimą ir vaikais. Mes manome, kad labai svarbu, kad Europos parlamentas pasiūstų signalą tėvams. Tačiau taip pat norime pasiūsti daugiau negu signalą, norime atverti duris dabartiniai šiuolaikiniai visuomeniai. Ir šią prasme mes priklausome nuo komisijos, kad ji pasiūlytų į ateitį žvelgiančią direktyvą šio klausimą. Taip pat mes e, taip pat laukiame komis, e, Ispanijos e, pasiūlymų dėl kovos su smurtu prieš moteris visoje Europoje ir tikimės, kad komisija priims tuos pasiūlymus. Ačiū. Ačiū. Pone Galing, vieną minutę. Ačiū mes, moteris parlamente, es, esame mažuma. Mes turime patenkinantį darbą, e, vienodas atlyginimus, vienodas pensiją, vienodas galimybės užimti atsakingas pozicijas. Tai labai skiriasi nuo mūsų rinkėjų padėties. Aš pritariu šiam pranešimui, taip pat pono Tarabelui, to pono Tarabelos pabrėžiama e, moterų gerovė. Man atrodo, tai yra vienas svarbiausių faktorių skatinant lygybę tarp lyčių. Jeigu moteris būtų e, užtikrintos ekonominę savo gyvenimo pusę, jos galėtų geriau pasirūpinti kitomis savo gyvenimo pusėmis. Turime užtikrinti, kad šiais sunkiais laikais moteris nebūtų paliktos e, mažai apmokamose darbo vietose. Noriu pasveikinti Europos inžinierių asociaciją už jų pateiktą politinę viziją, kurie noriu, kad būtų e, raginamos moteris studijuoti mokslinius dalykus ir techninius, e, techninės disciplinas, nes jos gali prisidėti prie inžinerijos taip pat. Taip, moterų pozicija yra susijusi su taikoma politika ir taip pat su tais veiksmais, kurie yra vertesni negu žodžiai. Tai yra žingsniai į priekį. Jeigu darb, darbdaviai pripažintų moterų stipresias pusės, jie pagerintų jų ir ekonominę būklę. Dėkoju. Toliau ponė Svensson, vieną minutę. Tak. Och tack till herr Tarabella och till kollegorna. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju ponui Tarabelai ir kolegoms iš moterų teisų komiteto už puikų pranešimą. Norėčiau pabrėžti du dalykus. Tikiuosi, kad plenarinė sesija parems tėvystės atostogų iniciatyvą nes tai būtų labai svarbus signalas, kadangi tuo parodytume, kad už vaiką yra atsakinga ir mama, ir tėtė. Jo lab, kad tėvystės atostogos turi labai teigiamą poveikį. Pagal atliktus tyrimus tėvai, kurie pasima tėvystės atostogų, jaučiasi vėliau atsakingesni už visą šeimą ir vaikus. Būtent tai ir yra tas pagrindas, kuris leidžia tėvams dalytis šeiminę atsakomybę. Kitas dalykas, kuris mano supratimu yra labai svarbus, yra tai, kad moteris turi turėti teisę spręsti dėl savo kūno, dėl savo seksualumo, dėl reprodukcinės veikatos. Tam tikslui reikia, kad vaikas gimtų laukiamas, kad gimtų tokiomis sąlygomis, kuriomis jis galėtų aukti, vystytis. Tai yra kiekvieno vaiko interesas. Dėl to Mes norėtume, kad moterų gyvenimui nebekiltų pavojus. Mes nenorime, kad moteris mirtų dėl to, kad yra atliekamas nelegalus abortas. Suteikite sąlygas moterimis spręsti ekonominių, politinių, socialinių požiūrių, bet taip pat ir genetinės sveikatos ir seksualinės sveikatos srityje. Ačiū. Ačiū. Kolegė, kolega Messerschmidt, dvi minutės. Ačiū. Aš norėčiau pasakyti, kad pritariu nuomoniai tų, kurie sako, kad tema iš ties svarbi, tačiau klausydamas diskusijų sudariau įspūdį, kad dauguma frakcijų, na, negaliu teikti, kad visos, tačiau dauguma frakcijų mano, kad kova už vyrų ir moterų lygybę yra tas dalykas, kurio, tai yra ta kova, kurią kovoti turi vienos moteris. Kai kurie kalbėtojai pasakė tikrai įdomių dalykų, tačiau juk visų klausydamas neišgirdau, kad būtų siūloma, o kągi vyrai galėtų šioje srity gero moterims nuveikti. Maničiau, jog yra svarbu tai, kad kalbama tik tai apie ekonominę ir socialinę reikalo pusę. Tiksliau kalbama tik apie tai, apie tų darbų žmokesčių skirtumus, apie socialinius ekonominius dalykus. Bet yra kitų dalykų, kurie pranešime nėra atspindėti. Ir čia aš kalbėčiau pirmiausia apie kultūros problemas. E, tai paliečia mus pirmiausia dėl imigracijos iš musulmoniškųjų šalių. E, čia nėra minima E, problematiką susijusi su e, genitalijų e, žalojimu, su prieiga prie švietimo sistemos, su būtinybė nešioti, su būtinybė dengti veidą ir panašiai. O apie tai kalbėti reikėtų. Ačiū. Kolegė Morvai. Javasolni az Európai Parlamentnek. Azt kérem, hogy számoljunk le végre azzal az elképesztő hazugsággal. Aš manau, kad pagaliau reikia nustoti kalbėti apie tai, kad abortas moteriai yra geras dalykas. Kad tuo galima matuoti moterų laisvę. Tikrai taip nėra. E, daug kas tą žino. Ir vyrai, ir moteris žino, kad abortas yra tas dalykas, kuris žaloja moters kūną ir sielą. Vietoj to, kad kovotume už abortų laisvę, geriau turėtume, manyčiau, kalbėti apie tai, kokią prevenciją abortams taikyti, kaip tą daryti. Žinoma, svarbu, kad moteris galėtų uh, planuoti neštumą, kad kūdikis gimtų laukiamas. Na, o jeigu kūdikis ateina į pasaulį nelauktas, kad moteris turėtų sąlygas vis tiek tą kūdikį gimdyti, auginti, kad viena moteris arba abu tėvai galėtų sulaukti reikiamos pagalbos. Dėkui. Grazie. La parola all'onorevole Zabosch. Dėkui. Pone Zaborska, dvi minutės. Pone pirmininkė, komisarė. Rezoliucijos projektas, kurį parengė ponas Tarabela, pasiekė moterų komitetą tiesiai prieš rinkimus. Jis tikrai ambicingas. 20. 20 dalis. Meini, kad parlamentas pageidauja, kad kuo greičiau būtų parengta Europos moterų teisų hartija. Prisiminkime, kad Romos sutartyje jau numatyta principinis teisės aktas, kuriame turėtų būti kalbama apie moterų ir vyrų lygybę darbo rinkoje. Moterų ir vyrų lygybės įstatymai egzistuoja visose Europos valstybėse. Taigi, kam dar reikalauti naujos hartijos? Reikėtų galbūt griežčiau taikyti jau egzistuojančias priemonės. prie Europos tarybos e, pagrindinių teisių konvencijos ir hartijos ir prie kitų panašių e, institutų pridurtumėm tik tai dar ketvirtą tokią priemonę. Taigi man dabar vienas klausimas kyla. Kokia būtų nauda tos moterų teisių hartijos, naujosios hartijos, kokią pridėtinę vertę ji suteiktų uh, jokios naudos, jokios vertės. Klaidingai manoma, kad Hartija viską išspręs moterų lygybės srityje. Mes turėtumėm atsakingai mąstyti, imtis atsakingų politinių veiksmų. Niekas negalėtų paprieštarauti, kad teisės priemonėse nėra kažkokių galimybių apginti moterų teises. Tikrai taip nėra. Taigi aš pasisakau prieš tą 20 dalį iš principo. Jeigu rezoliucijos pralikte bus palikta šitas 20 straipsnis 20 dalis, aš tikrai balsuosiu prieš visą rezoliuciją. Na, o panos komisarė, aš noriu padėkoti, kad už, per visą kadenciją jūs tikrai labai rūpinatės moterų teisėmis. Ačiū. Dėkui. Dabar suteiksiu žodį kolegai Gijom pusantros minutės. Visų pirma, norėčiau pasveikinti kolegą Tarabelą už kokybišką pranešimą. Ir tikrai sėkmingai visas darbas buvo atliktas ir nuveiktas ir tikrai aptarė įvairius klausimus susijusius su moterų vyrų lygybė. Na, lygybėje tikrai daug pažangos jau padaryta, reikia tai pripažinti, tačiau vis tik tai reikia ir naujų pastangų, ypač atsižvelgiant į ekonominę socialinę krizę, kuri dabar vis dar krečia ir taip, na, labiausiai galbūt nukentėjusią visuomenės dalį, tai yra moteris. Diskriminacija labai žaidžia moteris dėl ir neįgalės, ir dėl amžiaus, ir ats, moteris iš įvairių mažumų. Taigi, ką dabar reikia pabrėžti? Mums reikia svarbių E, patikimų rodiklių visoje ES, kad jie galėtų mums padėtų priimti tinkamus teisės aktus, tinkamas priemonės, galinčias padidinti lygybę tarp vyrų ir moterų. Jeigu mes norime tos tikrosios lygybės, tai turi būti daroma Europos lygių. Tai yra labai svarbu, kad būtų galima užtikrinti moterų ir vyrų lygybę ir šeimoje, ir užimtumo sektoriuje. Lygybė yra taip pat svarbus elementas, kalbant apie moters teisę disponuoti savo kūnų. Taigi yra labai svarbu kalbėti apie e, abort, teisę į abortą, teisę į, į, į būtent elgtis su savo kūnu kaip norima. Jeigu nepasieksime seksualinės lygybės, tai tada kova už moterų ir vyrų lygybę bus beprasmė. Suteiksiu žodį kolegiai Ovir. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisarė, kolegos, pirmiausia, noriu pareikšti savo komplimentus ponui Tarabelai. Ir toliau norėčiau pakalbėti apie pranešimą. Lyčių lygybė nėra tikslas savaime, tai yra iš anksnės sąlyga tam, kad pasiektume savo svarbiausius bendrus tikslus. Lygybė kasdienėme gyvenime yra visų interesas, tiek vyrų, tiek moterų. Tačiau šio šios problemos neįspręsime vienu teisės aktu. Jau 40 metų aptarinėjame šį klausimą ir sakome, kad mūsų pozicija turi būti įvairialypė, kad pasiektume savo tikslų. Visi lyčių stereotipai e, mus išlaiko tose viduramžių vaidmenyse. Mes norime, kad situacija pasikeistų, tačiau patys turime rodyti gerą pavyzdį. Išrinksime rytoj naują Europos komisiją, tačiau tik tai trešdalis komisijos narių bus moterys. Šiandien to jau nebegalime pakeisti, tačiau aš raginu visus, kad kitą kartą renkant komisiją pareikalautume, kad e, valstybės narės pateiktų po du kandidatus tiek vyrą, tiek moterį ir sprendimas turėtų būti priimamas ne, dėl, ne remiantis lytimi, o jų, jų savybėmis. Ir išslavinimo lygis rodo, kad moteris neturėtų bijoti tokio sprendimo. Baigdama norėčiau padėkoti ponui Špidlai už atliktą darbą ir noriu palinkėti jam sėkmės ateityje. Ačiū. Ačiū. Toliau suteikiame žodį ponui Tremopolos. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad teisinga, kad 2009 metų pranešimas pripažįsta, jog smurtas yra kliūtis siekiant lygybės tarp vyrų ir moterų, ypač smurtas šeimoje. Deja, šis fenomenas paveikia visą visuomenę Graikijoje. Pavyzdžiui, mes turime per pastarosius pastarų metų turėjome 305 atvejus, kai moteris buvo nužudyta šeimoje. Man atrodo, kad e, valstybės e, narės turėtų būti paragintos parlamento kurti tinkamas paramos struktūras, paramos moterims kiekvienoje savivaldybėje, dabar teikti paramą jų karjeros galimybių plėtojimui, kad jos galėtų išnaudoti savo potencialą. Taip pat svarbu panaikinti visas teisinės pilkasias zonas. Turime kad, pasiekti, kad mokymas mokyklose būtų, nebūtų seksistinis. Ir reikia visuomenę atpratinti nuo tų stereotipų, kurie vis dar gyvi. Ačiū, toliau ponas Paška, vieną minutę. Ačiū. Iš pradžių norėčiau pasakyti, kad manau, jog labai teisinga, kad parlamentas kalba apie moterų ir vyrų lygybę. Tačiau negaliu susilaikyti nepareiškęs, kad Europos politika gali būti šizofreniška. Pacituosiu. 16 metų mergina iš Turkijos provincijos buvo uh, palaidota gyva. Policija ją rado palaidota dviejų metrų gilyje. Vykdant skrodimą buvo uh, rasta žemių jos plaučiuose ir tėvas prisipažino, kad palaidojas ją dėl to, kad jį draugavo su netinkamai žmonėmis. Ponios ir ponai, tokiu būdu Turkijoje e, merginos žudomos už tai, jeigu jos pasikalba tik tai su vyru užsieniečiu. Jeigu rimtai žiūrime į lyčių lygybę, tai kaip galime e, pateisinti tai, kad tokia šalis gali tapti ES nare lyčių lygybė tai nėra vien tik tai kova su neligybė ar atlyginimų skirtumais, tačiau turime atkreipti dėmesį ir į žmogiškį orumą, kuris moteriams negarantuojamas daugelie šalių. Ačiū. Pone Stasin, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandien diskutuojame apie lygybę tarp vyrų ir moterų Europos Sąjungoje. Ir jau Daug buvo pasakyta šį vakarą, tačiau vieno dalyko trūksta. Nepakalbėjome apie neligybę tarp vyrų ir moterų Europos mitų bendruomenėje, kur moteris visiškai priklausomos nuo vyrų, atsiprašau, islamų bendruomenėse. Ten moteris visiškai priklausomos nuo vyro, uh, vyras e, riboja visą jos elgesį, visus veiksmus ir ES neturėtų kovoti, turi kovoti ne už teisę nešioti burką, bet už teisę nenešioti burkos. Norėčiau, kad visos valstybės narės taikytų tas pačias taisyklės. Veikite, remkite šias moteris, paremkite šias moteris musulmonės, kovokite prieš jų diskriminaciją Jos turi teisę laisvai mokyti, studijuoti, nebūti vyrų vergovėje. Tai yra emancipa... Tai ne emancipacija, tai tiesiog parama tom moterims. Ir tai turi būti pabrėžta taip pat pranešėjo pranešime. Ačiū, dabar žodis suteikiamas kolegijai Klas dvi minutėm. Ačiū, ponai pirmininkė, ponas komisijos nariai, ponios ir ponai. Jau ne pirmą kartą mes konstatuojame, kad moteris dėje neprilyksta kol kas vyrams. Jų užimtumo skaičiai nuo 51 padidėjo iki 58, moteris tikrai yra kompetentingos, tačiau per pastaruosius metus neipatingai daug jų padidėjo atsakomybės reikalaujančiose postuose. E, o ekonomikos, teisės studijose tikrai daugiau merginų studijuoja nei e, vaikinų. 2007 metais 31 procentas moterų dirbo nepilną darbo dieną, tai yra keturis kart daugiau nei vyrų. Moteris vidutiniškai uždirba 17 procentų mažiau nei vyrai. Jos joms daugiau, labiau greusia skurdas, ypač senatvėje, jos lieka vienos ir, ir, ir varganos. Reikia, kad tai pasikeistų. Reikia, kad moterys turėtų galimybę geriau derinti šeimos gyvenimo su profesiniais siekiais. Visos patvirtintos priemonės dažniausiai kažkaip ekonominį tą aspektą liečia, o problema juk kyla ir dėl to, kad nepripažįstamas tas darbas, kurį moteris atlieka namuose arba tokiuose sektoriuose kaip žemės ūkis. Reikia pripažinti, kad vyrai ir moterys turi daugiau lygiau dalyvauti vaikų priežiūroje. Vyrai neturi būti čia kažkaip niekinami ir skriaudžiami. Tai yra darbas. Reikia tikrai įsipareigoti ginti moteris, moterų teises, šeimos teises. Reikia persvarsyti tam tikrus kriterijus. Tai yra daug svarbiau negu dauginti, didinti įvairias institucijas ar kurti naujas hartijas. Papadopolau, minutai. Ačiū, ponia pirmininkė. Per ekonominę krizę moteriams kilo ypatingų problemų, nes jos dažniau netenka darbo Tai yra labai svarbu, kai kalbame apie moterų ir vyrų lygybę, nes galų gale mūsų tvirtinama politika turės žymių ekonominių socialinių pasiekmių Europoje. Ir problemos, su kuriomis susidurime, yra pasireiškia visose valstybės narėse. Norėdami konkuruoti tarptautiniu mastu, turime pripažinti, kad e, lyčių aspektų integravimas turi tapti prerogatyvą visose sritise. Taigi turime sustiprinti savo pastangas, siekdami užtikrinti, kad būtų mažinamas smurtas prieš moteris, kad mažėtų atlyginimų skirtumas, moteris negyventų skurdu, skurde ir užtikrinant, kad būtų galima moteriams tikėtis plėtoti ar siekti karjeros, turime remti dirbančias moteris, taip pat e, vieno stoktinio šeimas, vieno asmens šeimas ir moteris e, su negale. Man atrodo, kad daug kas iš teisės aktų turėtų būti tiesiog geriau įgyvendinama. Ačiū. Toliau pane Hirš, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos skurdo ir socialinės atskirties metai e, dabar yra minimi Europoje, o moteris dažniau gyvena skurdoje negu vyrai. Ir reikia daugiau imtis žingsnių šioje srityje. Jeigu merginos ima dirbti, tai tai gali turėti įtakos ir e, e, vaikų auginimui. Pavaikio gimdymo moteriams sunkiau grįžti į darbą. Visą tai reiškia, kad moteris lėčiau gali e, plėtoti, vystyti savo asmenybę ir po to susiduria su mažesnio atlyginimo situacija. Svarbu kad e, reikia panaudoti daug, visus e, teisės aktus, kurie jau yra priimti, kad būtų galima paskatinti moteris e, raginti studijuoti ir inžinerinės disciplinas, įvairūs dalykai. Jeigu pažvelgsime į šią salę, du trešdaliai moterų čia sėdi dabar. Reikia įtraukti ir vyrus, sprendžiant šias problemas. Būtų gerai, jeigu čia sėdėtų dabar du trešdaliai vyrų, kalbant apie šias problemas. Ačiū. Toliau ponė Skšidlevska, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pono Tarabelos pranešime randame ne vieną svarbių nuostatų e, susijusių su komisijos ir valstybių narių e, privilegijomis. Kalbama apie neligybę, e, apie atlyginimų skirtumus, kuriuos reikia mažinimą. Daug moterų dirbančių mažose vintinėse įmonėse neturi socialinio draudimo ir ne visas jų darbo laikas įskaičiuojamas kartais į darbo metus, kurie reikalingi e, pensijai gauti. Ir e, čia reikėtų atsižvelgti ir į tuos, tą laiką, kurį moteris praleidžia auginamas vaikus. Reikia skatinti moterų verslumą, kad jos galėtų e, užsimti karjerą ir tokia prasme Taip pat pranešime kalbame apie prioritetus sprendžiant e, neįgalių moterų, pagyvenusių moterų problemas, moterų prižiūrinčių kitus e, žmonės problemas. Tačiau tarp visų šių svarbių problemų yra bereikalingų pareiškimų apie reprodukcinę sveikatą, apie E, neribojama prieiga prie abortų. abortų. Sprendimai dėl abortų turėtų būti valstybių narių kompetencijos klausimas, o vienodas moterų ir vyrų teisės neturėtų būti painiojamas su sprendimais dėl lytinio gyvenimo. Dėl to šiam pranešimui parama gali sumažėti.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 pirmiausia dėkoju pranešėjui tarabellai už nuveiktą darbą. siekiant įveikti ekonomikos nuosmukį labai svarbu investuoti į žmogiškąjį kapitalą ir socialinę infrastruktūrą sudarant sąlygas moterims ir vyrams išnaudoti visas savo galimybes. europos sąjunga šiuo metu priartėjo prie lisabonos strategijos tikslo iki du tūkstančiai dešimt metų pasiekti šešiasdešimt procentų moterų užimtumo lygį tačiau moterų užimtumas atskirose valstybėse narėse yra labai netolygus lygūs todėl komisija ir valstybės narės turi imtis veiksmingų priemonių kad būtų įgyvendinama direktyva dėl vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje. šiandien moterų ir vyrų darbo užmokesčiai valstybėse narėse labai skiriasi todėl reikėtų primygtinai raginti valstybes nares taikyti principą už vienodą darbą mokėti vienodą užmokestį. komisija iki šiol nepateikė persvarstymo pasiūlymų susijusių su vyrų ir moterų vienodo darbo užmokesčio principo taikymu būtina skatinti vienodų asmeninio ir šeimyninio gyvenimo įsipareigojimų dalijimąsi tarp moterų ir vyrų tinkamiau paskirstyti mokamam ir nemokamam darbui skiriamą laiką. valstybės narės privalo imtis visų įmanomų priemonių dėl ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros įstaigų prieinamumo tėvystės atostogų klausimas iki šiol neišspręstas todėl reikia greičiau rasti bendrą sprendimą dėl šių atostogų įtvirtinimo direktyvoje. be to komisijos konsultacijose dėl naujos strategijos two thousand and twenty skiriamas nepakankamas dėmesys moterų ir vyrų lygybės klausimams. būtina stiprinti bei integruoti lyčių lygybės klausimus naujoje strategijoje. o baigdama iš visos širdies noriu padėkoti komisarui už mūsų ilgametį bendradarbiavimą lyčių lygybės užimtumo ir socialinių reikalų srityje ateityje. ačiū jums komisare ir sėkmės! Ačiū. Pone Kolarška Bobinska, dvi minutėm. Europoje vyksta tam tikri pokyčiai, apie tai užsimena ir pranešimas. Čia pabrėžiamas pabrėžiamos transformacijos, e, kai moteris e, gali daug ilgiau dirbti, tačiau e, kai kur moteris gali priimti pačios sprendimus, tačiau jeigu ten, ten kur jos negali pačios padaryti sprendimų, stereotipai gali daryti įtaką jų gyvenimui, nes sprendimus priima daugiausia vyrai moterų indėlis politikoje yra labai nedidelis. Svarbiausia kovoti su stereotipais ir pabrėžti, koks svarbus yra lygybės tarp vyrų ir moterų klausimas. Pranešime pabrėžiamas poreikis stiprinti tokius veiksmus, tačiau to per maža. Turėtume skatinti Europos komisiją ir valstybės narės šiuo klausimu diskutuoti diskutuoti apie tai, kiek moteris prisideda prie politikos. Kai moteris prisideda prie politinių klausimų sprendimo, lygybė tarp moterų ir vyrų labai dažnai aptariama. Taip pat Lenkijoje mes pradėjome diskusiją apie prioritetus politikų, politikoje ir grupė moterų ėmėsi šios diskusijos. Mes norime, kad 50 procentų moterų būtų įtraukiama į rinkimų sąrašą. Surinkome 100 tūkstančių parašų, kad būtų parlamente patvirtintas šis e, dokumentas. Pradėjome didžiulę diskusiją parlamente, nors ir negalime prognozuoti, koks bus gautinis rezultatas, ar parlamentas patvirtins šį teisės aktą ar ne. Tačiau netgi pati diskusija pakeitė E, šio klausimo e, svorį. Todėl aš norėčiau, kad e, būtų pradėta diskusija ir ES apie moterų indėlį į politiką. Labai ačiū. Toliau kolega Sanišinas. Dėkoju, pirmininkė, kolegos. Pranešime 38 punkte sakoma, kad moteris pačios turėtų būti atsakingos už savo lytinę ir e, e, reprodukcinę sveikatą ir turėtų turėti teisę į abortus. Tai yra svarbu toms šalims, kur yra ribojantis abortų įstatymai. Lenkijoje E, draudžiama liberalizuoti abortus ir kontraceptinius vaistus. Teisėto, teisėti abortai sudaro tik kelis šimtus per metus ir vis dar įmamasi bandomasi bandymų įrašyti abortų draudimą į Konstituciją. Žmonės sako, kad abortai Lenkijoje neegzistuoja, tačiau pagal ES teisę reikia užtikrinti reprodukcinę moterų sveikatą. Ačiū, toliau ponia Hübner, dvi minutės. Frau Kollegin Hübner als nächstes. Ponia Hübner, prašom. E... Frau Kollegin Hübner hat das Wort für zwei Minuten. Kolegė Hubner, dvi minutės gali kalbėti. Uh, Norėčiau pasakyti, kad moteris atstovauja pusė ES talento, tad neturėtume to potencialo išvaistyti. Jeigu panaudotume jį ekonomikoje, tai mes pasiektume labai daug. Svarbu, kad moteris būtų tinkamai atstovavimas ES visuomenėje kad jos galėtų pristėti prie ekonomikos augimo ir konkurencingumo kūrimo egzistuoja bent 17 direktyvų dėl lyčių lygybės. Tai yra numatyta sutartis ES sutartyse, valstybių narių teisės aktuose. Tačiau galima pagalvoti, kad mes kalbame skirtingomis kalbomis. Moteris dar niekad nebuvo tiek išsilavinusios. Tačiau, kai tenka priimti į darbą moteris, jos ir vėl susiduria su sunkumais. Maničiau, kad niekas nepasikeitė pastaraisiais metais. Verslo srityje moterims taip pat iškyla sunkumų, kai tenka gauti, pavyzdžiui, paskolą. Norėčiau pasakyti, kad moterims sunku e, vykdyti verslą dėl to, kad bankai nenori skolinti pinigų moterims. E, tačiau Vieną procentą viso turto pasaulyje valdo moteris. E, svarbu, kad sprendimų prieimėjai turėtų tai omenyje. Svarbu, kad moteris galėtų dalyvauti priimant sprendimus. Moteris gali uh, priimti sprendimus rinkos srityje. Joms svarbu turėti galimybę uh, dalyvauti valdymo struktūrose. Kritinė masė yra svarbiausias dalykas, kad pasikeitimai prasidėtų. Viena moteris kokiame nors sprendimų prieimimo aparate nieko nepakeis. E, vis tiek vyrų dauguma priims sprendimą tokį, kaip jiems atrodo. Manyčiau, kad moterų didesnis skaičius sprendimus priimančias struktūrose atneštų daug pasikeitimų. Jeigu mums nepasiseks e, panaikinti svarbiausias kliūtis e, moteriams derinant šeiminį ir profesinį gyvenimą. Niekas nepasikeis. Tam reikia politinių atsakymų. Būtent dėl to mums reikia tokios politikos, lyčių lygybės politikos, kuri įtvirtintų tikrą lyčių lygybę ir nacionalinių, ir ES lygių. Kolega Paljadėlį, prašau. Frau Kollegin Paljadėlį ist nicht da. Dann kommt als nächstes Herr Kollege Papanikolaou für zwei Minuten. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ενώνω και εγώ σήμερα τη φωνή μου με τη φωνή... Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu prisijungti prie tų kolegų, daugelis, daugelis iš jų buvo moteris ir keletas vyrų taip pat, Pats ponas Tarabela yra pranešėjas, aišku, kurį noriu pasveikinti, tai prisijungti prie jų ir pasakyti, kad mes pritarėme visoms iniciatyvoms, kurių galima imtis, tik tai, kad būtų galima panaikinti bet kokią diskriminaciją ir skirtumus tarp moterų ir vyrų. Manau, kad turime tai daryti, kad pasiektume liberalios demokratinės visuomenės. Ir europinių lygių taip pat galime imtis veiksmų Ir nors turime 2006 metų direktyvą, taip pat jeigu kalbėsime apie 60 metų e, laikotarpį, tai buvo patvirtinta pranešimų dėl moterų ir vyrų neligybės ir vienodų galimybių ir taip toliau. Tačiau svarbu atminti taip pat ir Prancūzijos prezidento Sarkozy uh, e, iniciatyvą dėl burkos dėvėjimo. Manau, kad turime padaryti daugiau, kad galėtume pakeisti žmonių požiūrį ir užtikrinti, kad dinktų ta diskriminacija. Tačiau čia taip pat norėčiau priminti jaunų moterų klausimą, jaunų motinų klausimą, tai yra labai svarbus, svarbis rytis Europos Sąjungoje turime Barcelonos kriterijų, šiais ryčiai Barcelonos kriterijus. Europos motinos turi turėti teisę maitinti kūdikius krūtimi, juos auginti. Svarbu atkreipti dėmesį ir į šį klausimą, nes jeigu nepasieksime e, tikrosios lygybės tarp vyrų ir moterių, tai taip bus dėl to, kad moteris yra motinos. To negalime pakeisti. Reikia turėti ir tai galvoje, reikia turėti galvoje, kad tie, kas yra vaikai daro, bus suaugusiai ir motinos e, ateityje. Ačiū. Tos e, nelgybės klausimai yra susiję su e, ekonominė situacija. Ir šalise, kur e, yra priimti tinkamai teisės aktai, moterų dalyvavimas e, darbo rinkoje yra daug didesnis. 20 metų strategija turi pabrėžti didel, tikrus e, įsipareigojimus įtraukti visus lyčių lygybės klausimus į visas politikas. Ir ateityje taip pat reikia priimti moterų teisų hartiją, kaip kolega Travela pasakė. Moterų lytinė ir reprodukcinė laisvė yra jų teisų dalis. Turime suteikti galimybės visoms moteriams pasirinkti. Taip pat noriu padėkoti Špidlai už penkerius e, metus darbo. Ačiū Jums e, ir ačiū Jums už puikų indėlį į visą bendrą e, darbą. Ačiū toliau, pana Rainer, dvi minutės. Kolegos, Tai tikrai įdomi diskusija. Beveik viskas jau ir buvo pasakyta, net nežinau, ką aš čia dar naujo galėčiau pridurti. Tačiau, tačiau norėčiau štai kokią pastabą pasakyti. Mūsų visų tikslas turi būti nepasmerkti moterų amžinai rinktis tarp šeimos ir profesinio gyvenimo. Reikia dėti visas pastangas, kad taip nebereikėtų rinktis reikia tikrai visas prie, visų priemonių imtis, kad moteris galėtų suderinti savo motinų vaidmenį su profesiniu gyvenimu, kiek tai įmanoma. Be abejonės, jei norime išlikti realistai, tai turės be abejonės kažkokių pasiekmių atlyginimui. Tačiau, kai moteris sugrįžta į darbo rinką, jos turi kuo greičiau pasivyti tą susikaupusi atsilikimą. Mes turime dėti tas pastangas nepaisant ekonominių sunkumų ir komisija taip turi taip pat prisidėti prie šios pažangos ir tai mums tikrai leis sukurti tokią Europą, kurioje vyraus tobula lygybė tarp vyrų ir moterų. Tai yra būtina demokratijos sąlyga. Pone Thompson, antros minutės. Ačiū. Na, pono Tarabelos pranešime išvardėjami visi iššūkiai. Ir tarp šių iššūkių paminėtas būtent tai, kad reikia padidinti moterų užimančių atsakingus postus skaičių, ypač finansų sektorija. Mes patiriame finansinę krizę, ekonominę krizę, mums reikia išnaudoti visus įmanomus talentus. Ir akivaizdu, kad mūsų konkurencingumas irgi nuo to priklauso. ES turi pasiremti Norvegijos pavyzdžių. Norvegijos ekonomikos ministras 2002 metais ėmėsi iniciatyvos uh, ir priemė sprendimą, pagal kurį turi būti vienodai atstovaujamos moteris ir vyrai didžiųjų įmonių valdybose. Ir iš ties Norvegija siekia pasinaudoti visomis galimybėmis savo šalies potencialu. Mes labiau esame įpratę samdyti vyrus, o tai tikrai yra netinkama praktika, jeigu norime paskatinti inovacinės idėjas. Taigi turime pasi, pasiremti Norvegijos pavyzdžių. 2003 metais Norvegijai buvo apie 200 valdybos narių moterų. Šiandien šis skaičius penkis kartus didesnis. Taigi matome, kad įmonės, kuriuose realiai įdėkta lygybė tarp vyrų ir moterų įmonių valdybose, tikrai geriau kovoja su krizės padariniais. Dėkui, ponas Kasinė, dvi minutės. Ačiū, ponas pirmininkė, komisijos nariai, mėly kolegos. Vyrų, moterų lygybės principas priklaus yra ta pagrindinė srovė tos didžiosios upės, žmogiškumo, žmonijos upės. Tai yra pagrindinis žmogaus gyvenimo principas. Man labai patiko Trabelos pranešimas, nes jame būtent tinkamai pabrėžiamas tas lygybės principas. Tačiau vis tik tai yra keletas dalykų, kuriuos aš noriu aptarti. Lygybė turi būti visiems vienodai taikoma net ir tiems, kurie dar nėra gimę. Yra nepriimtina, kad nepriimtina sakyti, kad abortas yra lytinės, mot, lytinių moters teisių dalis. Niekas negali paneigti būtinybės, kad čia lygybės reikia, kad čia yra svarbi, sunki problema, tačiau jokių būdų nega, negalima kalbėti apie, te, apie aborto būtinybę. Reikia suteikti galimybę moteriams šviestis ir laisvai rinktis teisę tapti motinomis. Toliau. Reprodukcinės ir lytinės veikatos aspektas minimas X konstatuojamoje dalyje turi būti pabrėžiamas kaip socialinis aspektas. Nepriklausomai nuo socialinio elgesio, šis dalykas turi. Tam turi būti taikomi tam tikri reikalavimai, kriterijai. Neužtenka pasakyti lytinę laisvę. To neužtenka. Ačiū. Dėkui, kolegos. Dabar perinėjau prie spontaniškų pasisakymų dalies. Ir ponia Maginės, jums žodis vienai minutiai. Dėkoju. Gerbiami kolegos, norėčiau pasakyti, kad daugiau teisės aktų nėra išeitis, jeigu egzistuojantieji teisės aktai netaikomi. Antra, buvo tiesiog įdomu stebėti, kaip atsiranda vis daugiau judėjimų už moterų lygias teisės. Aš manyčiau, kad diskusijos turi plėstis tarp jaunų vyrų ir moterų apie lyčių lygybę. Kalbant ekonominę krizę, na taip, moteris nuo jos kenčia, tačiau kai vyrai praranda darbą, tai tuomet moteris jis tai paliečia netiesiogiai. E, turime sakyti, kad krizė paliečia visus, ne tik moteris. 34 ir 35 punktai yra tokie, kuriems pritariu. Svarbu, kad būtų pasirašyta e, Europinė konvencija dėl draudimo e, prekiauti moterimis, dėl draudimo prekiauti žmonėmis. Neseniai e, vyko byla Airijoje šio klausimu ir matėme, kad buvo pažeistas subsidiarumo principas dėl teisės į abortą. Todėl šį, tą punktą, kur kalbam apie šį reikalą, reikėtų pakeisti. Ačiū. Pone Sidnelová, minutė, prašau. Vážený pane komisaři, vážené kolegyně a kolegové, když zhruba... Gerbiami kolegos. Maždaug prieš šimtą metų mes kovojame dėl balso teisės moterims. Norėjome, kad mūsų teisės būtų apsaugotos. Taip elkimės ir šiandien. Aš manau, kad jeigu įtrauksime moteris į politinį gyvenimą, ypač nacionalinėme likmenyje, tai mums leis sukurti vienodas sąlygas šioje politinėje kovoje. Aš manau, kad moteriams tikrai seksis gerai praėjusiais rinkimuose Čekijos Respublikoje e, renkamų moterų padid padaugėjo nuo 15 iki 26 procentų. Panašiai vyksta ir kitose šalise. Moteris turi ne tik prašyti kažko. Jeigu jos turi vienodas teisės, jos bus aktyvios. Tačiau jeigu moteris negali dalyvauti politinėje kovoje, tai negalime kalbėti apie vienodas galimybės. Todėl turime siekti e, vienodų politinių galimybių ir tuomet mums nereikės jokių kvotų. Ačiū. Toliau pana Meisner. Ačiū pirmininkė. Vokietijoje neseniai kalbėjau apie savo darbą Europos parlamente, apie tai, ką dirbu, ką turiu daryti. Vienas uh, vyras paklausė, ką jūsų vyras apie tai mano. Klausimas, kurį dažnai išgirstu. Tačiau juk vyras niekada, niekuomet neklausiamas, e, ką jūsų žmona mano apie tai. Tačiau Kitas atvejis. Pažįstu jauną porą, kuri susilaukė kūdikio ir e, vienas iš jų tik tai dirba. Ir jie kartu augina kūdikį ir jo klausia, kodėl jisai keičia vystiklus e, ir kodėl jisai prižiūri kūdikį. Tai nėra lygybė. E, turime daug pavyzdžių, kai moteris dirba tokį darbą, kai jos tikrai neturi galimybės būti paaukštintos. Ir turime pavyzdžių, kai moteris, kurios dalyvauja įmonių valdyme, <clears throat> pasiekė 30 procentų geresnių rezultatų. Toliau Nikolėsku, sako pirmininkas. Pone pirmininkė, šis rezoliucijos projektas yra geras dokumentas, pačiu laiku siūlomas. Puiku, kad kalbama apie moterų teisės, tačiau reikėtų kalbėti apie moteris, kurios dirba žemės ūkio sektoriuje ir jų juridinis saugumas yra visiškai neužtikrintas. Tai yra ta problema, kuri turi galimai labai prastų pasiekmių. Ši tema yra viena iš pirmininkaujančios Ispanijos prioritetų. Čia reikia ieškoti tinkamų sprendimų. Manau, kad moteris turi suvaidinti reikšmingą vaidmenį ekonomikos rytyje. Tai taip pat turi būti atmedėta ir strategijoje 2020. Pone Kalembach, prašau. Pone pirmininkė, pone komisarė Dėkoju ponui Tarabela. 40 punktų jo pranešimų rodo, kad vyrų ir moterų lygybės klausimas yra svarbus, valandos diskusijų neužteko. Aš norėčiau paminėti tik porą dalykų. Aštuntąjį punktą, kur kritikuojamas tas faktas, kad dabartinėje Lisabono strategijoje vyrų ir moterų lygybė beveik neminima ir norėčiau pabrėžti, kad naujojoje strategijoje ES 2020 būtų įrašytas skyrius apie tai, apie vyrų ir moterų lygybę. Antras dalykas yra ypač svarbu, kad valstybės narės atliktų savo politikų vertinimą. Jeigu norime kovoti su krize, reikia imti specifinių priemonių, kur atsižvelgiama į moterų padėtį. Maničiau, jog yra labai svarbu, kad remiantis turimais duomenimis ir pasiekmių vertinimu valstybės narės imtųsi reikiamų priemonių. Ir toliau manau, kad moteris turi turėti teisę e, tvarkyti su savo kūnu ir sveikata. Ir paskutinė kalbėtoja, ponė Nikolai, prašau. Domnule președinte, apreciind e, raportul, vreau să subliniez. Pone pirmininkė, dėkoju ponui Tarabelai už šį pranešimą. Norėčiau pabrėžti vieną dalyką. Mano supratimu, svarbiausia yra neteisės aktai. Lygybė tarp vyrų ir moterų yra civilizacijos vienas iš svarbiausių elementų. Aš manau, kad privalu imtis pozityvių priemonių ir tą daryti reikia kiekvieno žmogaus uh, viso auklėjimo metu. Kitaip tariant, kad būtume auklėjami taip, kad stereotipų neliktų. Švietimo keliu nuo pat vaikystės reikia skatinti vaikus mąstyti lygybės principais remiantis. Priešingų atveju ir toliau turėsime būtent tokio tipo diskusijas. Ir toliau bus konstatuojama, kad situacija yra tokia ir, ir tokia, o situacija niekaip nesikeis. Norėčiau pasakyti, kad žinių civilizacijoje, ekonomikoje, žinių ekonomikoje e, svarbu, kad neligybė neplistų. Mes jau nužengėme, nuėjome svarbų kelią, kovodami su neligybė, turime tęsti toliau. Ačiū. Kui, pane predsed... Toliau, pana Roitova. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. Noriu pabrėžti faktą, kad Barcelonos tikslai iš tikrųjų netitinka to, ką mano ekspertai. Ekspertai mano, kad maži vaikai iki dviejų metų neturėtų būti prižiūrimi vaikų priežiūros įstaigose, todėl mes norime prašyti valstybių narių nevykdyti šių tikslų, nes mažiems vaikams labai svarbu, kad motina ar tėvas prižiūrėtų juos visą dieną. Šiame Pranešime taip pat pažeidžiamos valstybių narių teisės šią prasme. Turime siekti veiksmingų europinių priemonių kovai su žmonėm, prekybas, prekybai, su prekyba žmonėmis, smurtu prieš moteris ir vaikus. Ir todėl šis pranešimas netitinka negimusių vaikų teisų taip pat. Todėl pranešimas nėra gerai subalansuotas. Baigdama noriu padėkoti komisarus Špidlai. Noriu padėk, padėk, palinkėti jam didžiulės sėkmės ateities darbe. Ačiū, ponė Nevidlova. Labai ačiū. Tiesa, kad per pastaruosius 30 metų ES padaryta daug e, dėl moterų statuso, jų teisų, tačiau yra didžiuliai skirtumai vis dėlto iki šiol tarp vyrų ir moterų atlyginimų. Ir tai, aišku, yra susiję su bendromis visų moterų pajamomis per visą jų gyvenimą. Šis skirtumas taip pat yra susijęs su įvairia, įvairiais teisiniais ir socialiniais aspektais. Todėl mes turime renkti visą, visos ES mastų kampaniją, kad galėtume E, panaikinti tuos stereotipus, kad tie, kurie su kelnėmis yra geresni negu tie, kurie dėvi sijonus. Turime atvirai kalbėti apie smurtą namuose, priekybą žmonėmis. Tačiau kartais šie klausimai yra tabu. Aš siūlau, kad šie lyčių lygybės klausimai būtų įtraukti ir į pradinių mokyklų e, programas. Taigi klausiu, ar mes iš tikrųjų vertiname pakankamai moters vaidmenį, jeigu manome, kad tarptautinė moters diena yra ateities, praeities reliktas. Ačiū, toliau ponas Re, e, Boris. Szanowny Panie Przewodniczący, cieszę się ogromnie, że mężczyźni także wypowiadają się w dniu dzisiejszym. Pone pirmininkė, labai džiaugiuosi, kad čia kalba ir vyrai per šią diskusiją, nors mūsų ir mažuma. Lyčių politika yra susijusi su nepanaudotų socialiniu potencialu. Turime panaikinti tas disproporcijas, kad galėtume viso, kad visuomenės galėtų greitai plėtotis. Žinome, kad moteris yra dažnai geriau apsišvietusios, tačiau e, karjeros laiptais e, lipa lėčiau. Turime užtikrinti, kad moteris plačiau dalyvautų politikoje, kaip ir įmonių valdyme. Nors jos geriau išsilavinusios dažnai nedalyvauja e, įmonių valdyme. Jeigu eisime tokiu tempu, tai e, šis lygybę pasieksime tik tai 2020 metais. Na ir noriu padėkoti komisarui Špidlai, kad numatytos lėšos investicijoms vaikų darželios e, iš Europos fondų. Ir tikiuosi, kad jeigu, kad su, jeigu susilausiu, susilauksiu kūdikio, būdamas šiame parlamente, tai galės pasinaudoti tėvystės atostogų teisę. Toliau, ponia Čikao. Na, siekiant užtikrinti lyčių lygybę, reikia veiksmingos sistemos, kaip galima planuoti profesinę karjerą. Tai reiškia, kad reikia, na, kad galėtumėm rūp, turėtumėm galimybę rūpintis vaikais. Tarkime, vaikų darželiai, lapšeliai. Yra tikrai ilgi lauk sąrašai. Yra vaikų, kurie niekaip negauna tų vietų darželiuose ir lapšeliuose. Taigi, reikia palengventi tą E, galimybę užtikrinti kasdienę vaikų priežiūrą, reikia taip pat užtikrinti ir darbo vietų kūrimą. Taigi tikiuosi, kad ateityje ES ir valstybės narės daugiau investuos į šią sritį, į rūpinimąsi pačiais mažiausiais. Ir tai atitinkamai atsilieps šeimų padėčiai, ypač šeimų, kuriuose yra tik vienas iš tėvų. Ačiū. Pone Čiaževska. Pone pirmininkė, kolegos. Man atrodo, kad sprendžiant moterų ir vyrų lygybę yra du svarbiausi dalykai. Vienas yra vienodos e, ekonominio turto pasiekimas ir taip pat sprendimų prieimimas, kad būtų galima prieiti prie to ekonominio turto. Man atrodo, kad skirtumai e, reiškia, kad už darbą moteris turi uždirbti tą patį, ką ir vyrai. Taip pat reikia pabrėžti didesnį moterų indėlį e, politinėme ir socialinėme gyvenime. Aš esu įsitikinęs, įsitikinusi, kad jeigu daugiau moterų dalyvautų aktyviau politinėme gyvenime, tuomet planai, kuriuos kuriame labiau atitiktų visos visuomenės siekius. Labai ačiū. Toliau ponė Basesku. Na, e, su finansinė ekonominė krize devintaisiais metais moterų nedarbo skaičiai tikrai labai smarkiai išaugo lyginant su vyrų nedarbu. Moterų dalyvaujimas priimant sprendimus padidėjo Europos parlamente nuo 31 iki 36,5 procentų, taip sakant, išaugo šis skaičius lyginant su ankstesnė kadencija. Rumunijai 3 procentai, 30 procentų atstovauja moterų eurodeputačių. Taigi, buvusi Europos parlamento deputatė išrinkta de, Rumunijos deputatų rūmų pirmininkė. Aš pati dalyvavau kaip nepriklausoma deputatė Europos parlamento rinkimuose ir mane išrinko be jokios partijos paramos. Privačių įmonių lygis moterų atžvilgių taip pat yra neblogas. Ačiū ponė Pasesku. Dabar ponas Kelly. Ačiū ponė pirmininkė. Diskusijos pavadinimas yra lygybė tarp moterų ir vyrų. Tačiau dauguma pasisakiusiųjų, kalbėdami šio, klaus, šio klausimu, sakė lygybė tarp vyrų ir moterų. Galbūt tai iš dalies atsako į pono Raslulink klausimą, kodėl nepasiekta daugiau pažangos nuo 75 metų Tai yra, atsakymas yra tradicija, kultūra. Atrodo, kad moteris turi menkesnį vaidmenį, ši tradicija egzistuoja daugelėje šalių. Tačiau ES pasiekta pažangos ir dabar, kur e, šiame parlamente, pavyzdžiui, ši lygybė artėja prie siekiamų tikslų, taip pat noriu pasakyti, kad buvo čia minėta, jog reikia daugiau informacijos merginoms, tačiau ir vaikinams taip pat, ypač atkreipiant dėmesį taip, kad e, didelę žalą, kuriant e, lygiai teisę visuomenę, daro taip pat ir įvairios televizijos programos ir filmai. Ačiū. Dabar paskutinis ponas Sikerskis. Paprastai pasitaiko taip, kad sudėtingose sąlygose daugiau darbo atitenka moterims. Manau, kad e, jos turėtų, mm, joms turėtų būti atsakojama socialinėje politikoje. Ir šią prasme valstybės narėse reikia daug ką nuveikti. Atrodo, kad e, didelių ilgų teisės aktų kūrimas kartais suvokiamas kaip šio principo kvestionavimas. Atrodo, kad galime daug pasiekti, kovojant dėl lygybės tarp moterų ir vyrų švietimo srityje, nes e, pagarbos moteriams neišreikšime pakankamai įvairiose dokumentuose, jeigu to nebus kultūroje. Ir Lenkijoje sakoma, kad moteris remia visus namų kampus, o vyrai, tai yra moteris remia tris kampus, o vyrai tik tai vieną. Taigi, tai moteris dažnai e, jau kultūroje laikomis e, kaip e, turinčios nevienodas teisės ir galimybės. Ačiū, dabar suteiksiu žodį komisarui Špidlai. Dámy a pánové, diskuze, která proběhla, byla neobyčejně bohatá a bylo to také už zmíněno. Myslím, že Pone pirmininkė, ponios ir ponai, šios diskusijos buvo tikrai labai įdomios. Jų turinys buvo labai turtingas. Aš nekartą esu dalyvavęs diskusijos Europos parlamente ir manau, kad šios paskutiniosios buvo labiausiai įkvėptos. Mes jau sakėme tai, kad politika, kurią vykdo komisija ir Europos Sąjunga, yra pažymėta tam tikros vidinės logikos ir kad būtina e, visą tai tęsti. Vyrų ir moterų lygybė yra vienas iš esminių mūsų veiksmų elementų. Tai taip pat yra žmogaus teisių dalis. Akivaizdu, kad visi visuomenės nariai turi turėti vienodas teisės. Būtų Neįmanoma matyti, kad yra dar tokių neligybės salelių paskirų ES. Politika išdėstyta gairėse, kur kalbama apie vyrų ir moterų lygybę, bus tęsiama. 2020 metų ES strategijoje taip pat bus atspindėta ši tema. Yra būtina šią politiką sustiprinti, kad būtų įtvirtinta lyčių lygybė. Tai bus vienas iš svarbiausiųjų 2020 m. strategijos tikslų, nes moderni visuomenė žlugs, jei nesugebės tinkamai pasinaudoti kiekvieno potencialu. Lygios galimybės ES yra vienas iš didžiausių privalumų kuriant konkurencingumą. Mes kalbėjome apie kultūrinius aspektus, apie teisės aktų siūlymus, kalbėjome apie eilę kitų aspektų susijusių su vyrų ir moterų lygybė. Aš manau, kad e, nereikėtų a priori atskirų aspektų laikytų, laikyti teigiamais ar neigiamais. Svarbu, aišku, kad būtų įmimasi uh, teisėkūros veiksmų. Matėme, kad tai jau buvo daroma. Akivaizdu yra ir tai, kad negalėsime pakeisti situacijos kitaip, negu išklausydami naujų teisėkūros siūlymų. Tie siūlymai turėtų būti drąsūs. Minėjome Norvegijos pavyzdį, kur daugiau moterų dalyvauja įmonių valdybose. Sakėme, kad e, to rezultatas buvo tikrai geras. Aš manyčiau, kad mums yra svarbu užtikrinti, kad jau egzistuojantis teisės aktai būtų tinkamai įgyvendinami. Šių diskusijų metu, be kita ko, nekartą minėjome būtinybę sudaryti galimybę e, derinti žmonėms profesinį ir šeimos gyvenimą. Ir čia taip pat būtina įtvirtinti vyrų ir moterų lygybę. Džiaugiuosi. kad šį vakar pasisakė ir vyrai, ir moteris diskusijose. Jie kalbėjo apie savo patirtį, apie savo jausmus ir nuomonės. Norėčiau padėkoti jums visiems. Paskutinį kartą dalyvauju kaip komisaras šio pabučio diskusijose. Dėkoju jums uždėmesi. Pirmininkas, ačiū komisarui Špidlai. Prisidedu prie visų tų, kurie dėkojo jums už nuveiktą darbą. Linkiu puikios profesinės ateities O dabar dar suteiksime žodį pranešėjų ponui Tarabelai. Prašau. Ačiū pirmininkė. Nu, taip pat noriu pasveikinti komisarą su paskutiniu pasisakymu. Mums teko daug kartų susidurti. Tikiuosi, kad ir dar ne paskutinis susitikimas. Na, diskusija tikrai buvo turtinga. Nemažai kolegų pasisakė, aš esu įdėm išklausiau ir iš ties džiaugiuosi, kad nemažai vyrų pasisakė. Tikrai daugiau negu yra jų moterų teisų komitete. Mes esame ten keturi tarp 61 moters. O čia tikrai daugiau vyrų pasisakė. Na, negaliu visiems atsakyti. Pone Liulink sakė, kad nepatogu, kai yra 15, taip 5 ne ir kažkiek pasi, pasisakiusių, susilaikiusių. Tačiau, na, yra kaip yra. Dėl 38 aštunto straipsnį dėl reprodukcinės veikatos, e, lytinių reprodukcinių teisų. Na, suprantu, kad tai delikati tema, delikatesnė galbūt nei kitos. Negalėjau aš vis tik tai savo pranešime tos temos nepaminėti. Ir aš kalbu apie, ypač turiu čia galvoje jaunas merginas, paauglios. Jos dažnai pastoja, neturėdamos apskritai informacijos apie apsisaugojimą. Ir mane erzina tas vaidmaniškumas, kuomet visiškai nusispjaunama į tų paauglių problemas, tol, kol ta paauglė net neatsiranda tavo šeimoje. Na, ponia Bauer gerai pasakė, galima paminėti 25 procentų skaičių, kuomet nes yra ne vien tik tai moteris dirbančios nepilną darbo dieną savanoriškų pagrindų, kai kurių nepilno darbo dienų sutarčių yra ir priverstinių būdų sudaromų. Taip pat buvo kalbama apie e, genitalijų žalojimus, apie burkos dėvėjimą. Visos šitos praktikos tikrai nevertos kultūros. Tai nėra, nėra kultūrinės praktikos. Čia jas reikia vertinti demokratiniu aspektu. Bet jeigu aš būčiau viską tai įtraukęs į savo pranešimą, tai tikrai būtų užgožę kitus labai svarbius aspektus. Ačiū. Pirmininkas, ačiū pranešėjai, diskusijos baigtas šio klausimu, balsavimas vyks trečiadienį vidurdienį. Kitas posėdis prasidės rytoj antradienį nuo 9 iki 12.30, nuo 13.30 iki 15.00.